Karalienė vadovauja tautų sandraugai ir mūsų šaliai. Ir mes tikimės, kad ir šie rūmai taip pat galėtų pagerbti karalienės darbą. Mulțumim, este o real. Dėkojame, dėkojame taip iš tikrųjų. Vis, jūs visiškai teisingai pasakėte, kad įvyko svarbus dalykas ir viską pasižymėsime protokole. Vakar buvo įvyko posėdis, yra surašytas protokolas ir jo tekstas turėtų būti patvirtintas, ar bus kokių nors pastabų. Ne, tuomet, kas jis yra patvirtintas, galime pereiti e, prie pranešimo.